grįžtų ramybė, kad galėtų taikiai įvykti antrasis rinkimų turas. Svarbu iki šio sekmadienio apsaugoti ir mūsų stebėtojus. Ačiū. Dabar kalbėsime apie pono Belės pranešimą. Tai yra dėl visuomeninio transliavimo paslaugų skaitmeninėje eroje dviejopos sistemos ateitis. Ačiū, ponė e, pirmininkė. Ši rezoliucija ir šis dokumentas, kurį norime patvirtinti, yra nepaprastai svarbus. Parlamentas e, skiria ypatingą dėmesį europietiškam žiniasklaidos modeliui. Jame yra vietos tiek visuomeniniai, tiek privačiai žiniasklaidoj. Čia yra tipiškai europietiška strategija mes nieko panašaus nerasime nei JAV, nei Japonijoje, nei e, dar mažiau Kinijoje. Šis e, dviejopas žiniasklaidos modelis save pateisino daugelėje valstybių narių, tai užtikrina geriausias galimybės žiniasklaidos pluralizmo srityje, žurnalistų nepriklausomumą bei apskritai žiniasklaidos laisvę. Deja, šis modelis atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Spaudimą daro E, įvairiausi faktoriai yra stipriai taupoma e, visuomeninių lėšų, mažinami biudžeto deficitai, tačiau privačios žiniasklaidos įmonės e, spaudžia visuomeninius transliuotojus, kadangi pastarieji laikomi nesažiningos konkurencijos reiškiniais ir ypač tas regima internete. Uh, Visa ši situacija nulėmė tai, kad visuomeninis transliuotojas daugelio valstybių narių vos sugeba išgyventi. Taigi šis, ši trapi e, pusiausvyrą dviejų po žiniasklaidos modelio m, tampa netvari. Taigi turime siekti užtikrinti, kad e, išsaugotumėme e, europinį žiniasklaidos modelį šiais sudėtingais neramiais laikais ir jis gyvuotų ateityje. Čia reiktų mm, tam tikrų pakeitimų ir mes juos savo dokumente suformuluojame. Aš nežinau, ar gerbiami parlamentarai žino, bet visos valstybės narės savo laiku e, Europos taryboje oficialiai įsipareigųjo užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Tai yra labai aiškus uždavinys ir turi būti užtikrantas ilgalaikis finansavimas visuomeniniai žiniasklaidai. Europos parlamentas norėtų priminti visas 27 valstybėms narėms, kad pažadas buvo duotas ir reikia jį įgyvendinti. Žiniasklaidos pluralizmas, žiniasklaidos laisvė. Mm, tai yra vienas esminių mūsų demokratijos aspektų. Būtent dėl to mes norime uh, E, žiniasklaidos pluralizmo monitoringą užtikrinti. Komisarė panašų e, instrumentą inicijuoja. Iš monitoringas padės užtikrinti e, kad tose regionuose, kur žiniasklaidai pluralizmui iškilo pavojus, būtų imamasi priemonių ir galiausiai didžiausias šiandienos žiniasklaidos laukiantis iššūkis yra internetas. E, didėjantis priešiškumas ir nervingumas prieš visuomeninės žiniasklaidos iniciatyvas internete kelia didelį nerimą kai kurie politikai, ypač veikiantis valstybėse narėse mm, ir žiniasklaidos atstovai pamiršta, kad praeisiais metais buvo susitarta dėl e, vieš, visuomeninių transliuotų veiklos internete ir šie sutarimai turi būti įgyvendinami. Taigi, ponė pirmininkė, turime kurti modelius, kai interneto tiekėjai, paieškos programos e, turėtų padėti pluralizmą užtikrinti. Akivaizdu, kad negalime likti nuo šalyje, negalime vieną dieną pabūsti ir suvokti, kad Google, Apple ir kiti interneto milžinai užėmė visą interneto erdvę ir nepaliko jokios erdvės pluralizmui. Ačiū. Dėkoju. Spontaniški pasisakymai. Yra trys norintys pasisakyti. Pirmiausia, kviečiu poną Mikolašiką. Dėkoju. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Europos Sąjungoje turime užtikrinti nuomonių pusiausvyrą. E, tai reiškia, kad reikalinga pusiausvyrą tarp e, visuomenės, visuomeninių transliuotojų, privačių transliuotojų. Tokiu būdu užtikrinsime žodžio laisvę ir laisvę leisime konkurenciją. Negalime atsižvelgti tik tai į vieną faktorių. Labai svarbu įvertinti, kaip visuomeniai transliuotojai yra, kaip visuomenė nuomonė atsispindi ir kaip yra pateikiama. Taigi labai svarbus vaidmuo turi tekti ES, kalbant apie na, internetą. Ir labai svarbu, kad e, internetu būtų pateikiama teisinga ir naudinga informacija. Žiniasklaidos laisvė yra demokratijos pagrindas. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Ernhauser. Ja, herzlichen Dank. Ačiū. Manyčiau, kad ta dualinė žiniasklaidos sistema turi būti išsaugoma ir tapti e, sėkmės pavyzdžių, visuomeninis ir visuomeniai ir privatus transluotojai turi veikti ir konkuruoti. Tai yra teorija, tačiau realybė kitokia regime, kaip privačiame sektoriuje e, stebimos milžiniškos monopolizacijos tendencijos, reikia su tuo kovoti. E, pavojus yra ypač dėl to aktualus, kadangi ekonominė situacija labai sudėtinga. Neretai taip pat ragime, kaip visuomeniai transliuotojai netlieka savo funkcijos, partiniai ginčiai ir interesai nulėmė visuomenės transliuotojo turinį. Štai Austrijos visuomeninės transliuotojas funkcionuoja kaip partijos atšaka Taigi žiniasklaidos laisvė, žiniasklaidos pluralizmas nėra savame suprantamas e, dalykas, kaip kad turėtų būti. Kągi gali padaryti čia ES, ankstyvo įspėjimo sistema e, antimonopolizacijos tendencijoms atpažinti yra puikus pirmasis žingsnis. Ačiū. Ačiū, ponė Roitova. Ačiū, norėčiau iškelti du klausimus susijusius su šia diskusija. Audiovizualinių paslaugų direktyva, kuri buvo neseniai patvirtinta, gerina priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir numato aukštą vaikų apsaugos lygį. Tačiau valstybės narės nėra pakankamai disciplinuotos. Pavyzdžiui, mūsų, mano šalyje ši direktyva pradėjo galioti tik, buvo perkelta tik birželio mėnesį. Be to, ne viskas yra baigta, reikia prižiūrėti, kaip yra įsigijami kūriniai iš kolektyvinių draugijų, taip pat reikia pagalvoti ir apie kūrinius, kurių autoriai, ne, autoriai nežinomi. Norėčiau paprašyti komisijos paaiškinti, ką ji darys, ar darbo čia turės imtis e, parlamentas ir atitinkami jų komitetai. Apie tai kalbama 33 straipsnėje. La parola all'onorevole Paška. Ačiū dabar žodis, žodis ponui Paška. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paremti pranešėjo pastangas pradėti diskusijas apie žiniasklaidą. Europos parlamente. Manau, kad ši tema labai aktuali, ypač turint galvoje skaitmeninę terpę, kurioje vyksta daug pokyčių. Žiniasklaidos yra įvairios, yra valstybinės, privačios žiniasklaidos ir šių dviejų tipų žiniasklaidos pasiskirstimas valstybėse narėse yra nevienodas. vienodas. privati žiniasklaida ne visada veikia aiškiomis sąlygomis, ne visada piliečiams yra pateikiama tiksli žinia. Institucijos dažnai kišasi į visuomeninių transliuotojų veiklą ir bando daryti turin, įtaką turiniui kaip privačios žiniasklaidos savininkai. reikia užtikrinti žurnalistų laisvę, kad jie neprivalėtų pasiduoti išorės kontroliai. Jie turi tik taikyti savikontrolį, nes būtent žurnalistai turi spręsti, ką transliuoti. Tokio pagrindinio pokyčio reikia. Ačiū. Grazie. Dėkoju. Dabar pasakys komisijos narė ponė Damanakė. Pone pirmininkė, komisija sveikina Europos parlamento pranešimą apie visuomenio transliavimo paslaugų situaciją skaitmenėje eroje, dviejopos sistemos ateitį. Pranešimas yra gerai subalansuotas, kadangi jame, jame pritarėme dvigubai sistemai, kai sambuvėje galėtų gyventi visuomeniai transliuotojai ir privatus transliuotojai audiovizualinių paslaugų direktyvoje vienoje iš konstatuojamojo dalių reikalavimą, kad toksai, tokia dviejopa sistema būtų bruožas, kuris žiniasklaidos rinką Europoje išskiria iš kitų rinkų. Ir pranešime tai pripažįstama. Visuomenio transliavimo sistemų, e, sistemų tam tikrose nuostatose kalbama apie tai, kad visuomeniai transliuotojai patys rūpinasi finansavimo turinio reikalais, jeigu tas finansavimas e, nekenkia konkurencijai bendruomenėje. Na ir kalbant apie finansavimo galimybės, labai svarbu, kad būtų laikomasi valstybės pagalbos taisyklių numatyti Europos Sąjungoje. Visuomeniai transliuotojai turi turėti galimybę pasinaudoti skaitmeninės eros galimybėmis, atsižvelgiant į technologinio neutralumo principus. Tai buvo pripažinta peržiūrėtame komisijos komunikate, kuris buvo paskelbtas 9 metais dėl valstybės pagalbos taisyklių pritaikymo visuomeniniams transliuotojams. Mes turime šiek tiek kelias pastabas dėl kai kurių kelių pranešimo elementų. Pirmiausia, dėl Europos tarybos standartų peržiūros. Europos Sąjunga negali kištis į visuomeninių transliuotojų sritį. Valstybės narės negali pareigoti Europos audiovizualinės observatorijos, nesutikus e, kitoms e, valstybėms, kurios e, ne, nėra, kurių nėra Europos Sąjungoje. To negali padaryti ir komisija. Taip pat pranešime teigiame, kad kai, kai kurios valstybės narės uh, nesėmė pakankamai veiksmų tam, kad būtų propaguojami europiniai kūriniai. Tačiau nėra pateikta e, duomenų ir tokių duomenų taip pat mes e, nematėme ir komisijos užsakytoje studijoje. Studija įrodo, kad e, transliuotojams Europoje sekasi visai neblogai ir yra propaguojami europiniai kūriniai. Transliuotojai turėtų pasitelkti inovacijos galimybės, ieškoti naujų kokybės elementų ir nu, jeigu nori išgyventi su kitomis konkurencijos tendencijomis. Mes pritarėme šiai nuomonį ir laukiame bendradarbiavimo su Europos parlamentu šioje srityje pagal teisinį pagrindą, kuris yra numatytas sutartyse. Grazie, la diskusione chiusa e la votazione si... Ačiū. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Bus balsuojama ketvirtadienį vidurdienį. Kitas darbo tvarkės punktas yra pono E.